Der Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Mėly kolegos, pirmininkas nepavėlavo, todėl siūlau pradėti, nors ne visi suinteresuotieji asmenys dar atėjo, taigi matau, kad ponas Baro yra, sveikiname jį, tikiuosi, kad tarybos atstovai tuoj prisijungs. Čia buvo viskas ne protokolui, o dabar pradedame posėdį oficialiai. Vakarykščio posėdžio protokolą gavote. Ar yra prieštaravimų? Prieštaravimų nėra. Todėl protokolas laikomas patvirtintų. Pagal mūsų darbų tvarkę bendrosios diskusijos Gvantanamo kaliniai, CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas. O dabar tarybos vardu ponas Vondra, prašau. Šiek tiek mūtų mūnų.